Bene. Buongiorno a tutti. Labadiena visiems. Norime pasveikinti mūsų svečius, kurie jau atvyko. Pradėkime darbus kadangi šis sustikimas yra labai svarbus. Visų pirma, e, tam tikri formalumai prieš pradedant e, klausimus. E, Darbo atvarkės projekto tvirtinimas. Jeigu prieštaraujančių nėra. Darbotvarkės projektas yra patvirtintas, taip pat praėjusio posėdžio protokolai yra patvirtinti, keletas pirmininko pranešimų. 2017 metais e, balandžio mėnesį pereitą savaitę mes patvirtinome tris rezoliucijas e, skubos tvarka. Viena yra susijusi su e, Rusija, antra su Baltarusija ir trečia su Bangladešu, kur buvo kalbama apie vaikų santokas. Antras pranešimas. 26 kovo suėjo du metai nuo tada, kai Saudų Arabijos koalicija pradėjo karinę operaciją Jemene. Pasak jungtinių tautų, bent 10 tūkstančių žmonių žuvo, šimtai tūkstančių tapo karo nusikaltimų aukomis, 3 milijonai žmonių neteko namų, buvo priversti palikti savo namus. Tuo tarpu Jemenas nukentėjo nuo vienos e, sunkiausių humanitarinių krizių pasaulyje. Yra manoma, kad 3 milijonai žmonių beveik badauja. Trečią balandžio e, Užsienio reikalų e, taryba patvirtino tar išvadas skirtas Jemenui, tačiau ten nekalbama apie situaciją su Saudų Arabija. Druo pakomitetis turėtų aptarti situaciją Jemene sustikime E, su e, vyr įgaliotinė Mogherini ir taip pat turėtų pagalvoti apie tai, kaip Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad tarptautinių lygmenių būtų daromas didesnis spaudimas e, šiam konfliktui spręsti. Trečias ir paskutinis pranešimas. Rytoj ryte bus organizuoti pasikeitimai nuomonėmis su Stavros Labrinytis, kuris yra ES specialusis žmogaus teisų įgaliotinis. E, bus taip pat kalbama apie e, Etijopijos klausimą, kadangi e, specigaliotinis ką tik apsilankė šioje šalyje. Dabar perkime prie klausimų. Klausimų skirtų vaikų santokoms. Vaikų santokos yra viena, viena iš sunkiausių žmogaus teisų pažeidimų formų, tačiau e, ši praktika yra e, nors ir smerkiama, labai populiari. Viena iš trijų merginų nesulaukusios 18 metų yra ištekinamos besivystančiose šalyse. Tačiau tai nereiškia, kad kitose regionuose ši problema neegzistuoja. Rytų Europoje, Pietų Azijoje 10 procentų mergaičių tampa nuotokomis. Nors pasaulinių lygmenių vaikų santokų skaičius mažėja, tačiau verčia sunerimti tai, kad dėl demografinio ekonominio augimo. 2050 metais 350 milijonų mergaičių e, greičiausiai e, taps e, vaikų mergaitėmis nuotakomis nesulaukusios 18 metų amžiaus. Kaip jau minėjau, e, pereitos plenarinės sesijos metu buvo patvirtintas rezoliucijos projektas Bangladešui, kur kalbama apie e, vaikų santokas šioje šalyje. Visai neseniai buvo patvirtintas teisės aktas, taip vadinamas vaikų santokos ribojimo, e, vaikų santokos amžiaus ribojimo aktas, kuriame numatomos išimtis minimaliam santokiniam amžiui. Tai yra 18 merginams, 21 vaikinams. Tai yra žingsnis atgal. E, nu, nes Bangladešas buvo e, prisėmęs įsipareigojimą e, panaikinti ankstyvas santokas. Tačiau dėl klimato kaitos dauguma šeimų keliasi į sostinės ir e, dėl skurdo mergaičių įsilavimas netampa prioritetu. Tuo tarpu šeima ir santoka tampa vienintelė išimtimi mergaitėmis. E, pageidaujantis gali pasirašyti e, internete pasaulinę parlamentinę deklaraciją, kurią galite rasti internetinėje svetainėje Parliamentarians for Global Action. Dabar norėčiau suteikti žodį mano kolegiai e, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkiai Vilijai Blinkevičiūtai. Prašome. Uh, thank you, Chair. Uh, the Committee on uh, Women's Rights and Gender. Ačiū, pirmininkė, moterų reikalų ir lyčių lygybės komitetas. Dėkuoju už surinktą diskusiją šią temą vaikų santokų tema. Ši problema yra labai plačiai paplitusi ir labiausiai veikia mergaitės. Tai yra e, labai žiaurus vaikų teisų pažeidimas. E, iš mergaičių e, vaikų apskritai atimimos ateities perspektyvos. E, viena iš mūsų kompetencijų skatinti moterų teisų apsaugą pasaulyje, o mergaičių teisės yra svarbi e, dalis. E, mūsų komitetas rengia bendrą pranešimą paremta komisijos ir išorės veiks, veiksmų tarybos dokumentais. Pranešimas kuriame kalbama apie mergaičių teisų apsaugą pasaulyje 2016-2020 metų laikotarpėje. E, ši politikos kryptis turi būti įtraukta į visas kitas politikos sritis. E, kova su ankstyva, ankstyvų mergaičių ištekinimu turi būti įtraukta į ES politikos kryptis. Vaikų santokų skaičius gali būti gerokai sumažintas, e, taikant atitinkamas švietimo priemonės ir įgalinant moteris ekonomiškai. Neseniai mes šią temą taip pat aptarėme 61-ojoje moterų statuso komisijos New York'e sesijoje. Vis dėlto Vaikų santokų tema veikia vaikus, mergaitės, ne vien e, trečiosiose šalise, bet ir Europos Sąjungoje. Mūsų komitetas e, dirba su, Istanbulo, su Stambulo konvencija. Ši konvencija įvardyja mergaičių ankstyvą ištekinimą kaip moterų teisų pažeidimą Taip pat e, konvencija taikoma berniukams ir vyrams, e, kadangi e, jie taip pat gali būti ankstyvų, ankstyvo apvesdinimo aukomis. Bandoma kovoti su priverstiniu priverstinėmis vaikų santokomis, Ir aš e, manau, kad mūsų visų bendras tikslas yra didinti informuotumą šią temą, šviesti visuomenę, visuomenę ir taip pat e, turime pagalvoti, kaip e, kartu bendromis pastangomis galime kovoti su šią problemą. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums. Dabar suteikime žodį mūsų svečiams. Aš pristatysiu mūsų svečius. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti vaikų teisų komiteto pirmininkui už tai, kad e, priemė mūsų kvietimą. Ir e, žinau, kad greitai jūs turėsite išvykti atgal į Cape Towną. Ir e, norėčiau padėkoti profesoriui Benjam David už jo komiteto veiklą, rengiant dokumentą dėl migracijos į ES ir tai, kad reikia apsaugoti nepilnamečius nepriklausomai nuo juridinio statuso ar jų tėvų statuso. Uh, visus e, jūsų parengtus dokumentus mes perdavėme e, kolegai, kuris pirmininkauja lybe komitetui. Jūs esate e, vaikų teisių specialistas, tad mes pasikliaujame jūsų patirtimi, laukime jūsų pasisakymo apie komiteto veiklą, kovojant su šią žalingą praktiką ir Taip pat norime sužinoti, ką jūs pasakytumėte, ką gali padaryti valstybės narės vykdydamos vaikų santokų prevenciją. Suteiksiu kiekvienam kalbėtojai po 10 minučių. Tad prašom iš karto jums ir suteikiamas žodis. Thank you very much. Ačiū. Ačiū už kvietimą komiteto vardu. Aš čia lankausi jau trečią kartą. Lapkričio mėnesį Libė komitete dalyvavau klausimus. E, taip pat e, sausio mėnesį dalyvavau dar viename posėdėje Ir e, kadangi aš tikrai dažnai čia lankausi, tai man susidaro įspūdis, kad e, parlamente čia tikrai intensyviai dirbama vaikų teisų klausimais ir aš norėčiau padėkoti abiems pirmininkams už šį posėdį ir už tai, kad e, vaikų klausimas šiam komitetui, šiems abiems komitetams jų darbo atvarkė yra prioritėtinis. Man duotos dešimt minučių, taigi keletą žodžių iš mano perspektyvos mums šis klausimas yra itin svarbus. Žinote, kad 196 um, šalis dalyvauja konvencijoje. E, taigi komitetas um, dirba su visomis šiomis šalimis ir jeigu mes nustatome vaikų teisų pažeidimus kažkurioje šalyje, tai mes bendraujame su ta šalimi. E, kaip komitetas mes taip pat teikiame bendras e, pastabas e, dėl žalygos praktikos, moterių teisų pažeidimų ir vienas iš mūsų sprendžiamų klausimų yra vaikų santokos. Be abejo, viskas, ką mes darome kaip komitetas, svarbiausia yra vaikų teisų konvencija. Ir kokias gairias mums teikia ši konvencija. Pirmiausia, valstybės turi prievalę apsaugoti, gerbti ir ginti vaikus nuo smurto ir ginti jų teisės, užtikrinti jų teisę į švietimą. Ir vaikų santokų prevencija yra labai svarbus klausimas ir dėl to, kad tai yra horizontalus klausimas. Turime kalbėti ne vien apie apsaugą, bet apie pagarbą vaikams ir jų galimybių realizavimą. E, ugdymas, sveikatos apsauga, visa eilė e, klausimų. Tai yra horizontali problema. Ir mes kaip komitetas dirbdami su valstybėmis identifikavome keletą problemų, prie kurių grįšiu netrukus. Bet dar viena e, tokia horizontali e, problema. E, tai yra nuostatos įvairiose tarptautinėse priemonėse, e, nuostatos, kurios yra diskriminuojančios. E, valstybių įstatymuose. Valstybės narės kartais taiko tokias išimtis, kurios yra diskriminacinės e, konvencijos požiūrių, o konvencija kaip tik ir kovoja su diskriminacija prieš moteris. Taigi nediskriminavimas yra e, pagrindinis konvencijos principas, taigi kaip valstybės narės gali taikyti tokias išimtis, nukrypti leidžiančias nuostatas Tai yra viena iš problemų, į kurią norėčiau atkreipti dėmesį. E, dar vienas svarbus e, klausimas e, - sveikatos ir švietimo klausimas, kai kalbame apie vaikų santokas. Sutikimo problema yra svarbus klausimas, bet taip pat reikia klausti, kas atsitinka tiems vaikams, kurie anksti susitokia kaip tai paveikia jų sveikatą, jeigu, jie, jeigu mergaitės gimdo, tarkime. Na ir kokie yra kriterijai, vertinant, ar yra atitinkama konvencijos nuostatas. Pagrindinis kriterijus yra vaiko interesų apsauga. Tokia yra pagrindinė procedūrinė taisyklė ir, kaip teigia mūsų komitetas, tai yra pagrindinė teisė vaiko interesų apsauga. Kokiu mes turime pažydimų pavyzdžių? Būna, kad mm, valstybės e, taiko tokią vaiko apibriešti, vaiko savokos apibriešti, kuri E, apima asmenys žymiai jaunesnius nei iki 18 metų. Malavio konstitucijoje, pavyzdžiui, e, vaikas yra iki 16 metų ir mums labai sunku buvo pasiekti pažangos toje valstybėje, sprendžiant vaikų santokus klausimus, nes konstitucijoje vaikas ten yra iki 16 metų. Ir yra taip pat e, šalių kurių mes prašome suderinti e, jų įstatymus su vaikų apsaugos konvencija. E, bet kartais atsako tos valstybės, kad mūsų visuomenė dar nepasirengusi spręsti šią problemą įstatymų keliu. Ir e, tiesą sakant, teisės aktai yra labai svarbi dalis pačiai visuomeniai pasirenkti. E, ar teisės aktais reikia tik uždrausti vaikų santoką, ar reikia ir numatyti sankcijas. Ir mes sakome, kad būtina e, taikyti abu šios dalykus. Reikia kriminalizuoti, reikia ir uždrausti, ir kriminalizuoti. Bet kriminalizavimas nereiškia, kad tėvai dalyvaujantis e, organizuojant tas santokas ir kurie pažeidžia įstatymus, tai nereiškia, kad tie šeimų nariai turi būti persekiojami baudžiamojų E, baudžiamojomis procedūromis. Bet apskritai baudžiamasis persekiojimas turi būti taikomas ir turi būti taikomos kitos e, papildomos priemonės. Taip pat e, būtina kalbėti apie mm, seksualinių santykių ir sutikimo su seksualiniais santykiais ribą. Žinome, kad ta riba tradiciškai yra 18, bet daugelį šalių jie yra 16 metų ir tai taip pat nepadeda spręsti vaikų santokos klausimų. Ir dar vienas svarbus klausimas, problema, kurią nuolat matome, tai būtent įvairios išimtis, kurios yra taikomos kalbant apie santokos amžių. Kai kurios valstybės e, įrašo į savo įstatymus kaip tėvų sutikimą ar tokias sąlygas kaip e, neštumas mergaitės. Ir mūsų komitetas, nagrinėdamas žalingas praktikas, pamat, matome, kad yra taikoma, taikomos išimtis. Bet tos išimtis turi būti tikrai taikomos kaip išimtis, labai išskirtinėmis aplinkybėmis taikomos ir neturi tapti taisyklę. Mm, ir, bet netgi tokiu atveju, kai tikrai laikomasi tų išimtinių e, atvejų, matome, kad pasitaiko pažeidimų. Na ir jeigu pažiūrėsime į Afrikos vaikų gerovės hartiją 21 straipsnėje, o tai yra dokumentas, kurį ratifikavo 47 Afrikos šalis, taigi 21 e, straipsnėje sakoma, kad santokos amžius yra 21. Taigi visos e, hartiją pasirašiusios e, šalis netaiko jokių išimčių, kurios yra net ir jungtinių tautų lygmenių. Koncepcija yra aiški. Jeigu regioninės priemonės um, ar nacionaliniai teisės aktai numato griežtesnės priemonės, tai anot konvencijos reikia taikyti tas griežtesnės nuostatas. Dar um, keletas e, pavyzdžių, kai um, mergaitės e, yra išprievartaujamos ir po to um, žagintojas jas veda, tai jau nebelaikoma nusikaltimu. Tada taikoma išimtis. Na ir e, svarbu mums ir surinkti visą informaciją apie tokius atvejus, taip pat statistinius e, duomenis. Taip pat e, svarbu kalbėti apie tai, kas vyksta po to, kai vaikai sutokiami. Jie palieka mokyklą. Jie kartais tiesiog išvaromi iš mokyklos e, dėl to, kad e, susit, yra susituokę ar pastoja. Kas atsitinka su vaikais, kurie gimsta tokioje vaikų santokoje ir kaip e, apsaugoti vaikų interesus iš tikrųjų tokiuose situacijose. Mes siekime gair, tiekti gairias rekomendacijas valstybėms šiais klausimais. Jau baigiu. Ir dar vienas svarbus klausimas, kurį mes dažnai užduodame valstybėms narėms. Mm, Doris, mm, kaip kraičio e, suteikimas daro poveikį. Jeigu suteikiamas kraitis, tai kaip tai paveikia tokia praktika. Dažnai mm, iš tikrųjų yra lūkesčių susijusi būtent su tais ekonominiais elementais. Ir Dar vienas svarbus klausimas, svarbi problema, su kuria susidurėme - koordinavimas. Horizontalus koordinavimas e, švietimo, sveikatos, socialinėme sektoriuje ir žiniasklaidoje ir kaip visos šios sritis kartu gali spręsti šią problemą. Vaikų ir mergaičių įgalinimas yra, aišku, labai svarbi šio proceso dalis. Taip pat vyrų vaidmuo yra akcentas, kurį mes akcentuojame. Mūsų komitetas kalba ir apie tai, koks turi būti švietimo vaidmuo ir ne vien pirminio, vidurinio išsilavinimo, bet taip pat koks turi būti švietimo turinys. Pavyzdžiui, moterų E, lytinių organų žalojimo e, praktiką. Daug e, mergaičių turi grįžti tam tikrų metų laikų namo, pasitraukti iš švietimo sistemos, nes tai yra tas metas, kai ta praktika yra atliekama, ta ritualinė praktika. Ir turime taikyti švietimo priemonės taip pat ir spręsdami FGM problemą, organų žalojimo problemą. Dar noriu pabrėžti, kad ne, tai yra ne vien išsivyšiusių šalių problema e, vaikų santokos. E, Atsit, jų pasitaiko ir išsivyšiusiose šalise. Ir šiuo požiūriu yra aktualu turėti patikimus išsamius duomenis. Yra tokių šalių, kur sėkmingai sprendžiama vaikų santokų problema, bet e, ta sėkmė daugiausiai yra miestuose, o kaimo vietovėse pažangos mažiau. Ir jeigu mes turėtume duomenis, kai turime tos aiškiai, aiškius duomenis, tai e, galime palyginti situaciją. Taip pat matome, kad situacija skiriasi skirtingose etninėse grupėse. Taip pat e, e matėme tokių atvejų, kai sunku įvertinti tendencijas, nes dažnai e, šalis net netlieka tyrimų apimančių tos pačius um, namų ūkius. Ar netliekami tyrimai, kurie leistų palyginti situaciją skirtingais metais? Tuo ir baigsiu, pirmininkė. Ačiū. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį Frederikui Malbergui. Norėčiau jį pristatyti. Jis dirba vaikų teisų ombudsmenų Švedijoje nuo 2008 metų lapkričio mėnesio. Pirmasis tokio pobūdžio ombudsmenas Švedijoje buvo paskirtas 1993 metais. Vaikų teisų ombudsmenas turi teisę prašyti valdžios institucijų informacijos ir žiūrėti, ar yra laikomasi jungtinių tautų vaikų teisų konvencijos. Be kita ko, ombudsmenas turi teisę aptarti surinktą informaciją su minėtomis institucijomis. Taigi šiandieną mes išklausysime vienos iš ES valstybių patirtį. Taigi ir dabar ir suteiksiu žodį ponui Malbergui 10 minučių. Prašome. Varmt tack eh, för inbjudan till den här viktiga hearingen om barnäktenskap. Ačiū pirmininkė Šis klausimas yra labai svarbus, iniciatyva yra labai svarbi. Ir Švedija bei kitos ES valstybės galėtų daryti daugiau, kad vaikų teisės būtų apsaugotos. Tai yra problema, su kuria susidurėme įvairiose ES šalyse. Vaikų santokos klausimas tampa vis aktualesnis ir pas mus ir norėčiau papasakoti tai, kaip viskas vyksta mūsų šalyje. Nasrin, mergaitė, papasakojo vaikų teisų ombudsmeno darbuotojams, kaip jai buvo sunku pirmame posėdėje su migracijos tarnybos e, atstovais. Jis sako, kad man buvo taip sunku, taip baisu, kad negalėjau kvepuoti. Nutiko siubingi dalykai, aš pamiršau savo vardą. Man buvo taip baisu. Nasrin mus informavo, kad po susitikimo galvojo, kad atsidurs kalėjime. Prieš kelias savaitės, kovo 24 dieną, vaikų teisų ombudsmenas pateikė savo ataskaitą vyriausybei. Šiuo metu ataskaita skirta pabėgėlių vaikams. Nuo 15 metų ombudsmenas išklausė 600 į Švediją atvykusių vaikų. Susitikome su vaikais iš visos Švedijos E, tai yra su e, šeimas turinčios vaikais ir atvykusiais bei jų. Mūsų pokalbių pagrindinė sąlyga buvo suorganizuoti e, saugius sustikimus, kad vaikai galėtų kalbėti apie patirtį, patirimus ir mintis. Nasrin paprašė, kad ją apklaustų moteris, nes jį vyrų bijojo. Jie mums papasakojo, kad Nagrinėjant prieglopščio prašymą, niekas jos nepaklausė apie lydinių organų apipjaustimą. Tik tai, kai jos prašymas buvo atmestas ir kai po genitalijų apipjaustimo atsirado komplikacijų, jų buvo apklausta. Prieglopščio prašymo nagrinėjimo metu ji pasakė, kad pabėgo iš gimtosios šalies, nes turėjo būti ištekinta. Tuomet ombudsmenas kreipėsi į migracijos tarnybą su užklausa, kaip buvo nagrinėjimas Nasrin atvejis. Ir Švedijos migracijos tarnyba atsakė, kad ši informacija nebuvo aktuali. 2015 metais e, tarptautinės e, organizacijos perspėjo, kad moterų ir mergaičių pabėgimai gali būti susiję su seksualiniu smurtu, pavyzdžiui, vaikų ar priverstinėmis santokomis. E, Jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras taip pat paragino didinti žinojimą apie šį reiškinį. 15 metais migracijos tarnyba nustatė tik 12 vaikų, kurie gyveno santokoje. Tuo tarpu vaikų teisų ombudsmenas bendraudamas su e, institucijomis įsiaiškino, kad nenustatytų atvejų skaičius yra daug didesnis. Vien tik Malmo mieste nustatytos 65 mergaitės nuostakos. Dauguma šių mergaičių buvo paliktos gyventi su daug vyresniais e, sutuoktiniais, nes e, atlikti e, tyrimai jų atžvilgių buvo paviršutiniški, kartais ir visai nevykdomi. Todėl mes neturime aiškios informacijos. Gairės, kurios yra suteikiamos valdžios institucijoms, taip pat yra neaiškios. Be to, Švedijos įstatymai vis dar leidžia pripažinti vaikų santokas, kurios sudarytos užsienyje. Ombudsmenas E, kreipėsi raštu į e, Švedijos vyriausybę ir pastaroji subūrė, subūrė tyriamąją komisiją, kurios tikslas yra parengti pasiūlymą dėl stipresnės vaikų apsaugos nuo smurto ir garbės nusikaltimų. Tai yra sveikintinas dalykas. Nes e, kol kas mes su vaikais elgiamės nevienodai, mes vadovaujamės dvigubai standartais. Pagal Švedijos įstatymus Švedijoje gyvenantis vaikai negali tuoktis. Valdžios institucijos parengė leidinukus, kur santokoje esantiems vaikams ieškoti pagalbos. Jei kyla santokos, e, vaiko santokos pavojus, turėtų įsikišti socialinės tarnybos. Tai yra akivaizdu. Vaikų santokos yra rimtas vaikų teisų pažeidimas. Bendrai, vaikų santoka yra galbūt didžiausia grėsmė mergaitės vystimusi. Mergaitės nebeina į mokyklą, gyvena, gyvena nuolatinėme nepritikliuje, prieš jas naudojamas smurtas, prievarta. Neštumas kaip vaikų santokos pasiekmė yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl 15-18 e, metų mergaitės miršta. Pasak Junktinių tautų vaikų teisų komiteto, vaikų santokos turi būti traktuojamos kaip nusistovėjusi praktika, tačiau ji yra žalinga vaikų sveikatai. Todėl Jungtinių tautų vaikų teisų komitetas laikosi nuomonės, kad vaikų santoka tai yra priverstinės santokos forma, nes vaikas negali išreikšti e, savo sutikimo sudaryti santoką. Remiantis migracijos tarnybos standartų projektų, kaip dirbti su, ved, su tuoktais vaikais, būtent vaikas turi informuoti tarnybą apie situaciją. Yra sakoma, kad jei vaikas pageidauja, jis bus apgyvendintas su vyresniu, vyresniu su tuoktiniu ar su, su, su tuoktinė netlikus tinkamo tyrimo. Ir e, jei kyla įtarimų dėl vaikų santokos nėra prievolės informuoti socialinių tarnybų. Sutoktas vaikas gali gauti informaciją, kur kreiptis, tačiau migracijos tarnyba nėra pareigota užtikrinti, kad vaikas gautų pagalbą. Vaikų teisų ombudsmenas išreiškė griežtą nuomonę dėl e, šių standartų su viltimi, kad Švedijos migracijos tarnyba į ją atsižvelgs. Kaip vaikų teisų ombudsmenas keliu klausimą, kodėl atsakomybė gula ant vaiko pečių. prieglopščio prašantiems vaikams skirtingai nuo Švedijoje gyvenančių vaikų numatoma veikos atsakomybę. Tai yra informuoti apie save, turėti savo nuomonę apie santoką ir pačiam jį ieškoti pagalbos. Mes kalbame apie vaikų apsaugą. Mano giliu įsitikinimu negalime vadovautis dvigubai standartais. Vienais vaikams iš Švedijos, kitais prieglopščių prašytojų atžvilgių. Manau, kad žinia, kuri siunčiama Švedijoje gimusiai Lizai ir prieglopščio ieškančiai Nasrin turi būti vienoda. Visi vaikai Švedijoje ir kitose ES šalyse turi teisę į apsaugą nuo santokos saitų ir nuo galimų neigiamų pasiekmių, tokių kaip prievartas, smurtas, neštumas, nutraukti mokslai ir izolacija. Mūsų įstatymai ir institucijos turi vienodai apsaugoti kiekvieno vaiko teisę į saugę vaikystę. Jeigu turite klausimų, melai juos atsakysiu. Dėkoju. Ačiū Jums e, už tai, kad pasidalinote patirtimi, taip pat e, už pateiktą informaciją. Ji bus labai naudinga. Dabar norėčiau padėkoti e, organizacijos mergaitės nenuotokos atstoviai, kuri atvyko į mūsų posėdį. Tai yra Lakšmi Sundaram. Jie kalbės apie tai, su kokiais iššūkiais mergaitės susiduria susidarius krizinėms situacijoms, ar tai būtų humanitarinės ar kitokio pobūdžio krizės. E, manau, kad Lakšmin e, pristatys ir įvairią e, eilę priemonių, kurios galėtų būti naudingos ir mums. Taigi dabar norėčiau Jums suteikti žodį, prašome. Thank you very much for it. Ačiū. Dėkoju už kvietimą atvykti ir šiandien čia pasisakyti. Išgirdome jau daug skaičių ir pasakojimų apie mergaitės čia Europos Sąjungoje ir aš pradėsiu nuo pasakojimo apie mergaitę, e, kuri nėra iš ES. Tai yra istorija apie Lakšmį Sagar. Mane ta istorija patraukia todėl, kad jos mergaitės vardas toks pats kaip mano. Lakšmi E, susidūrė su tokia situacija, kurios man laimiai pavyko išvengti. Ji buvo e, sutokta vienerių metų, bet ji nežinojo augdama, kad yra ištekinta. Pauglystėje jos e, šeimas taiga jai pranešė, kad atėjo laikas palikti mokyklą ir persikelti į vyro namus. Bet ji ne, nepažinojo to vyro, nebuvo su juo niekada mačiusis. Lakšmi yra tikrai neįtikėtina jauna moteris, ji pasielgia labai drąsiai. E, padedant e, Girls Not Brides organizacijai priklausančiai organizacijai, kreipėsi į teismą ir pareikalavo, kad jos santoka būtų anuliuota. Ir tai buvo viena pirmųjų tokių bylų Indijoje. Ta santoka, jos santoka buvo anuliuota Vėliau ji tapo aktyviste šioje srityje. Ir manau, kad labai svarbu turėti gal tokias istorijas galvoje ir prisiminti, kad mums visiems tenka bendra pareiga ir čia ES ir kitur pasirūpinti, kad tokios mergaitės kaip Lakšmiai neturėtų vienos susidurti su tokiamis sudėtingomis situacijomis ir kad taip galiausiai būtų taip, kad tokių, pavyzdžiui, lakšmi seseris, lakšmi dukteris išauktų tokiame pasaulyje, kur mergaitės yra laisvės, laisvos. Tačiau e, tokių mergaičių kaip lakšmi tikrai yra labai daug. Kas ketvirta mergaitė yra ištekinama dar vaikystėje. E, Pietų Afrika ir Pietų Azija yra tie regionai, kur labiausiai paplitusios vaikų santokos. Tačiau vaikų santokų yra visame pasaulyje ir iš tikrųjų e, mergaičių nuotakų daugiausiai yra Brazilijoje, Indonezijoje, Filipinuose ir Irane. Jau girdėjome, kodėl mums reikėtų spręsti vaikų e, santokų problemą. Tai yra labai didelis žmogaus teisų pažeidimas. Tačiau turime prisiminti, kad tai trukdo kitoms vystimo pastangoms kaip reikėtų uh, kovoti su motinų mirtingumu, kaip užtikrinti, kad visi vaikai eitų į mokyklą, kaip e, išnaikinti živ ir aids, kaip e, užkirsti kelią e, smurtui prieš moteris, o vaikų santokos visas tas problemas tik paaštrina. Taigi, tas vaikų santokų problema ir jos sprendimus mums suteikia galimybę spręsti daugybę kitų problemų, kurios mums rūpi. Mes taip pat suprantame, kad per vieną kartą mes neįveiksime šios problemos. E, bet mes žinome, kad kai mergaitės turi galimybę mokytis, turi ekonominių galimybių, turi galimybių e, pasinaudoti savo potencialu, jos padarys viską, kad jų dukros nebūtų ištekinamos per anksti ir tai gali padėti pakeisti padėti visame pasaulyje ir padaryti galą šiai praktikai visiems laikams. Mes jau girdėjome, kodėl e, vyksta vaikų santokos, kodėl atsiranda vaikų santokų, aš norėčiau pakalbėti apie lyčių neligybės aspektą. Mergaitės yra ištekinamos todėl, kad jos yra mergaitės, todėl, kad jos yra, e, jas žiūrima kaip mažiau vertingas nei berniukus. Taigi nėra alternatyvių variantų, tradicijos, nesaugumas, visą tai skatina vaikų santokas. Ir matome, kad atsiranda vis daugiau santokų humanitarinių krizių kontekste. Visi girdėjome, kas vyko Sirijos e, sirų pabėgėlių stovyklose Libane ir Jordanijoje. Ten labai padaugėjo vaikų santokų. Mm, anksčiau būdavo ištekinamos 13 procentų mergaičių, dabar jų skaičius yra padidėjęs iki 35 procentų, kai kas sako, kad jų yra net 50 procentų. Na, šeimos kartais santoką vertina kaip būdą apsaugoti dukras ir nesupranta, ne, ne su kiek daug smurto mergaitė susiduria jau santokoje, kai jos e, susilaukia vaikų, taip pat kai m, mm, sulaukia smurto iš vyro ir e, vyro giminaičių. Mes daug dirbome siekdami išsiaiškinti, ko reikia, kad padarytume galą vaikų santokoms. Kolegos čia jau minėjo, kai kurias e, strategijas. Tačiau mūsų organizacijoje Girls Not Prides mes subūrėme daugiau nei 50 partnerių, taip pat vyriausybių, paramos teikėjų ir svarstėme, ko reikėtų, kad užkirstume kelią vaikų santokoms ir kad paremtume ištekintas mergaitės. Ir mes nustatėme, kad reikia keturių pagrindinių dalykų. Visų pirma, dirbti tiesiogiai su mergaitėmis, kad jos žinotų savo teisės ir galėtų su jomis pasinaudoti. Taip pat reikia dirbti su šeimomis, bendruomenėmis, tėvais ir religiniais vadovais ir su berniukais, kad pasikeistų socialinės normos, kad santoka nebebūtų vertinama kaip vienintelis variantas. Taip pat reikia užtikrinti sveikatos, švietimo ir teisinės paslaugas, kad jos jos būtų prieinamos ir netekėjusiems ir ištekintoms mergaitėms. Ir trečia, reikia tvirtos politinės paramos ir tvirtų teisių, teisės sistemų kuriomis galėtume grįsti savo veiksmus pastaraisiais metais buvo padaryta nemažai pažangos. Kai 2011 metais mūsų organizacija pradėjo veiklą, beveik niekas nekalbėjo apie vaikų santokas, o dabar jau e, tvarios svaraus vystimosi tiksluose yra tikslas e, užkirsti kelią vaikų santokoms. E, tai buvo padaryta 13 metais, taip pat mes turime ir Pietų Azijos regioninės, regioninio bendradarbiavimo organizacija, taip pat 14 valstybių turi savo strategijas ir manau, kad kolegė turbūt kalbės ir apie UNICEF ir kitas e, programas. Tačiau reikia dar daug ką nuveikti. ES čia tenka labai svarbus vaidmuo. Svarbu vaidmenį turi atlikti ir ES parlamento nariai. Vienas e, iš dalykų, kurį mes parengėme savo organizacijoje, tai yra e, priemonių rinkinys, kaip parlamentarai gali kalbėti apie vaikų santokas. Ir e, šią medžiagą naudojasi parlamentų nariai tose valstybėse, kur vaikų santukų yra daug ir tose valstybėse, kur tų santukų nėra taip daug. Ir mes galėsime jums duoti nuorodą į šią medžiagą, jeigu jūs tai sudomins. ES ES yra labai svarbi paramos teikėja ir politinė jėga. Ji gali parodyti aiškę e, paramą pastangoms užkirsti kelią vaikų santokoms. Ir mes galime apie šią problemą kalbėti e, pokalbio apie lyčių aspektą kontekste, galime apie tai kalbėti ir platesnėse vystimo programuose. Žinoma, reikia daugiau investuoti į programas, kurios skirtos padaryti galą vaikų santokoms, taip pat reikia daugiau galvoti apie vaik, su vaikais susijusius klausimus - švietimą, sveikatą, panašiai. Be to, atsaką į vaikų santoką reikia integruoti į humanitarinį atsaką. Turime pasirūpinti pažeidžiamiausių mergaičių giminaičio apsaugą. Ir žinoma, reikėtų pasistengti, kad būtų įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslai, ypač 5.3 tikslas. Manau, kad e, dirbdami drauge mes užtikrinsime, kad e, mergaitės tokios kaip lakšmė neturės susidurti su tokiamis situacijomis vienos ir kad jų seseris, jų dukros gyvens e, laisvos. Grazie, grazie. Ačiū. Ačiū Jums už labai svarbų darbą, sukauptą patirtį. Man atrodo, kad e, prie įėjimo galėsite rasti ir atspausintos e, medžiagos. Iš Senegalo atvyko Ramatų Ture. Tai yra vyr vaikų apsaugos specialistė iš UNICEF vakarų ir Centrinės Afrikos regioninio biuro. Ir man atrodo, kad savo pristatymę jie apskritai kalbės apie e, globalią situaciją, apie esamas tendencijas ir apie UNICEF ir UNFPA programą. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį e, poniai Ture. Prašome. Thank you. Thank you. And I will... Ačiū. Norėčiau padėkoti abiem pirmininkams už kvietimą dalyvauti šiame bendrame posėdėje. Mes dėkojame ES už mm, pasiryžimą kovoti su priversnėmis vaikų santokomis visame pasaulyje, kas matyti iš neseniai patvirtintų tarybos išvadų. E, iš tiesų parama ES teikiama UNICEF ir kitoms organizacijoms, tokiams kaip Girls Not Brides. Šios, ši parama yra labai svarbi, užkartant kelią vaikų santokai ir garantuojant vaikams geresnio gyvenimo perspektyvą. Aš kalbėsiu per artimiausias keletą minučių apie veiksmus ir priemonės įgyvendinamas šalyse, kur vaikų santokos yra plačiai paplitusios, bet pirmiausia, norėčiau e, papasakoti Afibos istoriją. Tai yra mergaitė, su kuria supažinau Nigerijoje. Kaip žinote, tai yra šalis, kurioje yra daugiausiai pasaulyje vaikų santokų - 76 procentai mergaičių. Ten yra ištekinamos iki 18 mm, metų ir 24 procentai iš jų um, ištekinamos iki 15 metų amžiaus. Ir FIBA buvo neišimtis. Ji buvo antrokė, mm, kai jos tėvas nusprendė, kad jai metas tekėti. Tada jai buvo 10 metų. Mm, ir ji ištekėjo už 30 metų vyro ir mm, gyveno 6 metus mm, visiškame košmare. Ji buvo nuolat fiziškai. Prieš ją buvo fiziškai ir emociškai smurtaujama, e, jos Anyta vertė ją nuolat dirbti, e, jai nedavė valgyti. 14 metų Afiba pastojo ir neštumas buvo su komplikacijomis ir jos kūdikis gimė negyvas. Ir dėja, Afibos istorija yra istorija, kurią išgyvena labai daug mergaičių. Mm, taip pat Centrinėje Afrikoje, iš kur aš esu, kur viena iš keturių mergaičių ištekinama iki 15 metų amžiaus. Taigi aš norėčiau e, pakalbėti apie UNFPA, UNICEF e, programą, kuri gyventinama 12 šalių. Pietų Azijoje, e, Pasahario Afrikoje ir kitose regionuose. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip tokios programos padeda palengvinti šimtų tūkstančių vaikų gyvenimą. Ir galiausiai remdamėsi mūsų likščiolinė patirtimi, ne vien šią programą, bet ir kitomis priemonėmis įgyventinamos įvairiose šalyse, aš kalbėsiu apie tai, kas mums atrodo svarbiausia, kovojant su vaikų santokų problema. Mano kolegos kalbėjo anksčiau, jau kalbėjo apie tai, kad vaikų santokos turi labai žiaurių pasiekmių. Žinome, kad taip yra pažydžiamos mergaičių žmogaus teisės, užkertamos galimybės pasinaudoti e, švietimo, sveikatos apsaugos sistemomis ir panašiai. Taigi mūsų tikslas um, kovoti su vaikų santokomis. Um, ir įgyventiname įvairius veiksmus 12 šalių, kur e, tokiuose kaip Burkina Faso, Gana, mm, Nigeris, e, Sierra Leone ir kitos šalis. Zambija, Pietų Afrika, Bangladešas, Indija, Nepalas, Pietų Azijoje, taip pat e, Jemenas artimuosiuose rytuose. Svarbu tai, e, kad e, tos investicijos, kurios daromos tose šalyse ir patirtis, kur ten, kurią ten gauname vėliau panaudojama ir kitose šalyse. Programa apima bendruomenės, valdžios institucijas ir mergaitės. Ir tai yra mūsų pastangų vykdyti prevenciją dalis. Kodėl visą tai yra svarbu? Todėl, kad e, žinome, kad vaikų santokos nulemtos įvairių ekonominių ir socialinių veiksnių. E, skurdas, mokymosi ir ekonominių galimybių stoga, taip pat e, kultūriniai lūkesčiai, griežtos lytims taikančios taisyklės, Taip pat tai, kad bendruomenės tiesiog nežino ar per mažai žino apie galimas alternatyvas. Taip pat vaikų santoka dažnai yra traktuojama kaip galimybė spręsti ekonominės e, problemas ir e, mergaitės e, ištekinamos siekiant apsaugoti šeimos garbę, apginti jos ekonominius interesus ir negalvojama apie mergaitės. Kokios pažangos mes pasiekėme 12 šalių, kurioje, kuriuose įgyventinamos e, gyvenama ši programa. Septynios šalis patvirtino kovos su mm, vaikų santokomis e, politiką. Įtraukta milijonai bendruomenių atstovų į šią kovą, taip pat skirtos milijoninės institucijos ir ši programa e, siekia stiprinti ugdymo įstaigų gebėjimus vykdomos programos mokyklose. Afiba, mergaitė, apie kurią aš kalbėjau savo pasakymo pradžioje, yra viena iš tų mergaičių, kuriai, kuri dal, kuriai padėjo programos e, veiksmai. Ji praleido kelias dienas e, ligoninėje, vėliau e, grįžusi namo. Ji dirbo lankštendama riešutus ir galiausiai įstengė sutaupyti 10 dolerių. Uh, Vieną naktį ji paliko namus, pabėgo, autobusu išvažiavo į gretimą mm, miestą ir nebegrįžo namo. Ji lankė neformalų švietimo centrą, kuriam teikė paramą mūsų programa, jai buvo teikiama socialinė ir psichologinė e, parama. Ir dabar tai mergaitė yra 18, ji e, yra mergaičių, buvusių mergaičių nuotakų grupėje Taigi tai yra paramos grupė, kuri vienyje. Mm, smurtą šeimoje patyrusias moteris ir buvusias mergaitės nuotakas. Ir dabar ši mergaitė e, sako, kad jos tikslas yra tapti siuvėja, turėti siuvimo mašiną, visus įrankius ir užsidirbti savo pragyvenimui, kad būčiau visiškai nepriklausoma. Kai moteris neturi jokių finansinių išteklių, anot Afibos, jie priklauso nuo vyro Ir jis sako, kad ji nenori priklausyti nuo jokio vyro, nei savo tėvo, nei savo vyro. Ir pabaigai aš norėčiau pasakyti porą žodžių apie tai, ką mes e, išmokome ir ką, m, kokias tendencijas matome. Matome, kad vaikų santokų skaičius mažėja. Ir Dešimtajame praeitamžiaus dešimtmetyje viena iš trijų mergaičių buvo ištekinama e, vaikystėje, dabar viena iš e, keturių. Mm. Ištekinamų mergaičių dalis taip pat e, sumažėjo nuo 10 procentų iki 6, lyginant su 90-aisiais. Mm, Bet kadangi gyventojų skaičius didėja, tai mergaičių ištekinamų vaikystėje skaičius iki 2050-ųjų vis dar liks e, labai aukštas. Ir trečdalis visų mergaičių bus ištekinama Afrikoje. Regione, kuriame aš dirbu, vakarų ir centrinėje Afrikoje, mes žinome, kad vaikų santokų uh, E, skaičiaus nuolatinis mažėjimas e, nereiškia, kad e, tikrai mažės ištekinamų mergaičių skaičius. Jų skaičius padidės iki 2050-ųjų. Taigi yra daug kultūrinių ir ekonominių pasiekmių vaikų santokų ir todėl šis reiškinys turi būti traktuojamas kaip žmogaus teisų pažeidimas, taip pat kliūtis tvariam vystimuisi. Ir mūsų turimi faktai rodo, kad kai E, kovojama su vaikų santokų pagrindinėmis priežastimis, tai nyksta ir pati praktika ir galiausiai mm, jos nebeliks. Tikėkime. Ir kaip sakė Lakšmė, visai teisingai svarbu stiprinti švietimo priemonės, sveikatos, teisingumo ir vaikų apsaugos sistemas tose šalise, kur vaikų santoka yra paplitęs reiškinys. Svarbu, kad e, tai nebūtų toliau laikoma šeimoms geriausia e, alternatyva. Ir todėl reikia taikyti tarpžinybinį požiūrį, daugia šalę partnerystę tarp įvairių suinteresuotų šalių, e, įvairių vyriausybinių organizacijų, vyriausybinių įstaigų, tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų. Ir galiausiai Kai vaikų santokos laikomos socialinė norma, svarbu bendrauti su šeimomis ir bendruomenėmis, taip pat religinėmis ar tradicinėmis bendruomenėmis. Mes manome, kad visos mergaitės, kaip Afiba, nusipelno galimybių ir antro šanso gyvenime. Grazie, grazie per. Ačiū Jums už pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį Markui Džakuminį, kuris e, yra išorės santykių tarnybos e, žmogaus teisų pasaulinių daugišalių klausimų vykdomojo e, direktoriaus pavaduotojas. Ačiū. Aš norėčiau tiesiog sureaguoti tai, kas buvo pasakyta dėl vaikų santokų. Visų pirma, tai tikrai yra žmogaus teisų E, pažeidimas, tačiau tai taip pat yra moterų ir mergaičių diskriminacijos klausimas. Todėl reikalinga įsami e, e, strategija, kuri apimtų švietimą ir kuri būtų skirta pakeisti susiklošiusias bendruomeninės tradicijas, stereotipus ir panašiai. Vaikų santokos žaloja vaikus. Todėl labai svarbu kovoti su sisteminėmis vaikų santokos e, priežastimis. Reikalingos e, ilgalaikės e, programos taip pat reikia užtikrinti vaikų teisę į teisingumą kad jie galėtų mokytis, turi būti užtikrinta teisė į kokybišką įsilavinimą, jie turi būti apsaugoti nuo smurto. Reikia paminėti, kad vaikų santokos Taip pat yra e, įvardintos prioritetinių klausimų 2016-2019 metų veiksmų plane dėl e, žmogaus teisų apsaugos. 2008 metų gairės skirtos kovoti su mergaičių ir moterų diskriminacija. Ir 6 kovo patvirtintos gairės e, skirtos vaikams e, parodo, kad ES e, vaikų teisų klausimas yra prioritetinis. Kalbant apie ES gairias vaikų atžvilgių, ten yra kalbama apie tai, kaip ES valstybių institucijos galėtų veikti, kad būtų užtikrinta vaikų apsauga. Pateiksiu vieną iš e, konkrečių pavyzdžių iš veiksmų plano. E, besivystančios šalis e, turėtų gauti paramą, kad būtų atlikta įsami vaikų situacijos analizė šalyje. Politinių lygmenių ES kelia vaikų santokos klausimą E, su tomis šalimis, kur tokia praktika egzistuoja. Galime pavyzdžiui paminėti Bangladešą, Alžyrą, e, Jordaniją. E, Šiuose šalyse yra vienas didžiausių, sakykime, ankstyvų santokų skaičius. Taip pat reikėtų paminėti Azerbaidžianą. 50 procentų ES delegacijų įtraukė vaikų klausimą į rengiamas ataskaitas apie šalį. Nereikia pamiršti ir mūsų vystimosi pagalbos priemonių. ES E, skyrė 6 e, milijardus eurų UNICEF UNFPA programai, kad būtų galima efektyviau kovoti su vaikų santokomis. Ši programa yra skirta 12 e, valstybių, yra skirta švietimui, prieigai prie sveikatos priežiūros paslaugų, socialinių normų pokyčių ir mergaičių įgalimui. Minėtino šalis tai yra Burkina Faso, Etijopija, Gana, E, Nigerija, Mozambikas, e, Sierra Leone, Uganda, Jemenas e, ir Zambija. Galiausiai norėčiau pabrėžti, pakalbėti apie 2030 metų darbo tvarkę E, pagal kurią būtų galima daugiau pasiekti lyčių lygybės klausimų, ypač kalbant apie 5.3 tikslą. Ten yra kalbama apie tai, kad reikia išnaikinti bet kokias žalingas praktikas, tokias kaip genitalijų apipjaustinimas, ankstyvos santokos, taip pat nereikėtų pamiršti 16.2 veiksmo, kur kalbame apie tai, kad reikia e, panaikinti bet kokias smurto formas prieš vaikus. Pabaigai norėčiau paminėti e, kelis dalykus. Vaikų e, santoka tai nėra mergaičių teisių e, pažeidimas, tai yra moterų ir vaikų teisų diskriminacija. Moterims ir mergaitėms turi būti galimybė išsakyti savo poziciją visais visuomenėse lygmenimis ir joms turi būti suteikta galimybė priimti sprendimą apie, dėl savo gyvenimų. Be to ir vyrai turi prisidėti kovojant su e, e stereotipais, e, kurie yra susiję su lytimis. Švietimas e, taip pat yra vienas pagrindinių e, būdų, e, per kurį, sakykime, būtų galima padėti tašką vaikų santokoms. Dėkuoju. For your presentation. Ačiū, ponu Merkčiai Komini, už Jūsų pasisakymą. Dabar, kolegos, pradėsime diskusiją su mūsų komitetų nariais ir pirmiausia, sutiksiu žodį panigracijai Bild. Ačiū, yes, experts. I mean, the... Ačiū, pirmininkė, dėkoju ekspertams ir e, tos istorijos, kurias pasakojate apie Lakšmį, FIBA, e, Nasim, visas kitas, e, tikrai mus sujaudina. Mm, aš esu vaikų teisų intergrupės Europos parlamente narė. Taip pat esu ir mm, pranešėja dėl e, vaikų išnaudojimo, kovos su vaikų išnaudojimo įgyvendinimo ataskaitos. Galiu Jūs patikinti, kad mes ir toliau tęsime nulinės tolerancijos politiką ir tie planai, kuriuos minėjote, dabar yra įgyvendinami, bet aš manau, kad mes turėtume padaryti daug daugiau. Mes e, turime naudoti ekonominius svertus atitinkamose šalise. Jūs, pavyzdžiui, minėjote Nigerį. Taip pat reikia paramos aukoms. Dabar, kai turime tą pasaulinę nekalbėjimo taisyklę, labai svarbu, kad mes e, kompensuotume mm, tuos išteklius, kurie anksčiau ateidavo iš JAV. Mes turime galvoti apie reprodukcinę sveikatą, sveikatos priežiūros paslaugas mm, mergaitėms, nes vaikų santokos reiškia mm, perspektyvų atėmimas iš vaiko, vaikai netenka galimybės lankyti mokyklą ir turėti kažkokiu ateities perspektyvų. Kaip sakėte, labai svarbu, kad mes skatintume priimti teisės aktų pakeitimus e, atitinkamose valstybėse ir ES ir už ES ribų. Mes e, taip pat turime paremti sistemas per gebėjimų kūrimą, mokymus ir turėtume didesnę pagalbą teikti aukoms. Kovo 8 dieną mes čia priėmėme vieną iš Sakarovo premijos E, laureačių, tai yra mergina nukentėjusi nuo DAŠ smurto, ji mums papasakojo labai baisių istorijų apie masinius žaginimus, ji taip pat e, mums. E, na, taip pat ji kalbėjo apie tai, kad už tokius nusikaltimus yra apdovanojama ir mergaitės yra duodamos kaip e, premija. Taigi, manau, mes turime stengti suteikti vaikams ateitį, apie jūs tai kalbėjote. Taip pat e, reikėtų ir siekti, kad būtų pripažinta, jog vaikų e, santokos iš esmės yra priekyba mergaitėmis, siekiantis seksualiai išnaudoti. Dėl Švedijos dėkoju Švedijos ombudsmenui ir aš tikrai laukiu uh, E, dėkoju Jums už renginį, kuris vyko valandžio mėnesį dėl vaikų ir migracijos. Tikrai e, vaikams turi būti teikiama pagalba, neatsižvelgiant į jų statusą. Kaip žinote, Švedijoje yra patvirtintas įstatymas, pagal kurį e, santoka, jeigu yra sudaroma iki 18 metų, yra neteisėta. Ir čia kalbame apie tas 118 mergaičių, kurios apie tai pranešė. Ir mm, manau, kad e, tokia praktika galėtų vadovautis ir kitos valstybės. Ir dar norėčiau trumpai paminėti Stambulo konvenciją, kurioje labai konkrečiai yra numatoma baudžiamoji atsakomybė už vaikų santokas. Kai kurios valstybės narės dar tos konvencijos neratifikavo, noriu paraginti jas tai padaryti ir taip pat tą konvenciją įgyvendinti. Mane labai um, sujaudino tai, ką sakė ponė Sundaram, kad E, mergaitės yra ištekinamos todėl, kad jos yra mergaitės. Stambulo konvencijoje kalbama būtent apie tai. Kalbama apie nusikaltimus daromas prieš mergaitės. Ir turiu pasakyti, kad vyrauja dar per daug lyčių ideologijos, kuri mums neleidžia eiti pirmin ir vadovautis holistiniu požiūriu ir imtis visų priemonių, kurios yra būtinos, norint spręsti šias problemas. Dabar konkrečiai apie tai, ką mes darome vaikų teisų intergrupėje. Mes e, pateikėme nemažai pakeitimų dėl prieimimo direktyvos, kuri yra dabar yra peržiūrima, taip pat pateikėme pakeitimų Dublino reglamentui. Mes siekiame, e, kad būtų pripažinta, jog nepilnametis visada būtų priskiriamas savo kilmės šeimai, net jeigu atvyksta pas mus jau sutuoktas. Mes siekiame nepripažinti priversinių santokų. Taip pat norime mergaitėms suteikti nepriklausomą teisinį statusą, kaip numatyta Stambulo konvencijoje. Ir dar, mm, baigdama, abiems pirmininkams noriu pasakyti, kad religijos kultūra tradicijos niekada negali būti pretekstas daryti nusikaltimus prieš mergaitės ir vaikus. Mes turime ir toliau daug glaudžiau bendradarbiauti Europoje ir kovoti su tą vadinamąją garbės kultūra, su stereotipais, turime stengtis padėti žmonėms išeiti už užbruto skurdo e, ir smurto susijusio su kultūra rato. Ir noriu Jūs patikinti, kad mes ir toliau e, dirbsime su e, visomis dokumentų peržiūromis susijusiomis su migracijos prieglopščio politika ir taip pat taikysime nulinės tolerancijos principą ir tikiuosi visų frakcijų paramos. Ačiū poniai Bild. Pone Ajuto. Prezidentė. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad organizavote šias labai svarbės diskusijas. E, tikrai reikėjo aptarti šį klausimą, nes e, moterų klausimų komitete e, pereitais metais, pavyzdžiui, buvo parengtas klausimas žodžiu tačiau tikrai buvo padaryta per mažai, nes e, skaičiai yra akivaizdus. Kiek vaikų santokų e, problema tampa e, aktuali dėl plūstančių migrantų skaičiaus į ES. Taigi su šiuo klausimu ES šalės susiduria vis e, dažniau, e, jau nekalbant apie tai, kas vyksta už ES ribų. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad kadangi vaikų santokos e, vyksta taip pat ir ES, ES parlamentas turi išreikšti daug griežtesnę poziciją šiuo klausimu. Aš buvau parengusi pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto, tikiuosi, kad sulauks jis paramos, nes ten yra kalbama ne tik, kad reikia pasmerkti pačią praktiką, tačiau taip pat yra kalbama apie tai, kad Europos parlamentas turi imtis veiksmų kad būtų suformuota labai aiški pozicija. Jūs aiškiai pasakėte, kad vaikų santokos yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas. Taigi vaikų, vaikų santokos turi būti traktuojamos būtent taip. Ir taip turi būti elgiamasi tiek ES, tiek trečiųjų e, valstybių, tiek trečiųjų šalių atžvilgiu. Mes negalime ignoruoti e, mergaičių kančių, nes e, matome, kad ši problema kartojasi iš kartos į kartą, nes e, šiandienos mergaitės bus rytojaus moteris. Ir jei nepadėsime taško šiai praktikai, reikės dešimtmečių, kad, šios, kad ši problema būtų išspręsta. Taigi džiugu, kad yra kalbama šiuo klausimu. Tikiuosi, kad e, Europos parlamentas e, imsis konkrečių veiksmų. Mes tada galėsime e, bendrauti su UNICEF, su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios stebi situaciją. Ir tokiu būdu mes pasieksime sprendimų, kad būtų galima efektyviai kovoti su šiuo reiškiniu. Dėkoju. Thank you, Mrs. Ayuto. Now, Mrs. Iracia Garcia Pérez, please. Gracias, presidenta. En primer lugar, eh, quería agradecer. Ačiū, pirmininkė. Sako, ponė Garcija Pérez, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems e, per šios klausimus mums, parlamento nariams, tikrai labai svarbu buvo tai išgirsti, nes mes galiausiai turėsime atsižvelgti į tai, ką išgirdome savo tolesnėme darbe. Ir šios dienos diskusija šio požiūriu buvo tikrai labai naudinga, įdomu išgirsti jūsų nuomonę, e, išgirsti konkrečiai su šiuo klausimu dirbančių organizacijų perspektyvą. Esu tikra, kad jums žinoma, jog Europos parlamente įvairiuose komitetuose Mes dirbome su žmogaus teisų apsaugos klausimais. Ir, aišku, moterų reikalų ir lyčių lygybės komitetas yra vienas iš tų komitetų, kuriam uh, žmogaus teisų, moterų teisų mm, klausimas yra ypatingai svarbus ir todėl vaikų santokų klausimas taip pat yra mums prioritetinis. Jūs minėjote, kad lyčių aspektas yra vienas esminių e, problemos elementų. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastangas, už tą darbą, kurį daro ir pilietinė visuomenė kovodama su uh, vaikų santokomis. Ir taip pat manau, kad mes turėtume pasinaudoti e, šią galimybę garsiai įvardinti problemas, pasisakyti apie tai, kokie konkretus veiksmai ir konkrečios priemonės turėtų būti taikomos e, šioje srityje. Žinome, kad ir išorės veiksmų tarnyba yra įsitraukusi ir manau, kad lyčių aspektas turėtų būti integruotas į visas ES politikos kryptis. Mes turime užtikrinti žmogaus teisų apsaugą Tai svarbus aspektas visose politikos srityse, taip pat e, bendradarbiavimo, tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Ir jeigu būtų laikomasi tokio principo, tai iš tiesų pasiektume pažangos, spręsdami tokias problemas, apie kurias šiandien kalbame. Taigi norėčiau padėkoti Jums e, dar kartą už Jūsų darbą. Uh, Ir manau, kad jūs tikrai turėtumėte ir toliau raginti visas institucijas imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Ačiū, na, aš pasisakysiu panašiai, kaip ir ačiū, sako ponas Martan. Na, norėčiau sureaguoti į faktus, į skaičius, kuriuos jūs pateikėte. Na, jie mums aiškiai parodo, kad reikia daryti pažangą. Na, visi mes žinome, kas vyksta, daugiau mažiau žinome, e, kas vyksta įvairiose šalise, kurios buvo paminėtos, bet aš norėčiau pasmerkti Europos dvidiškumą. Nors Europa daro daug ką e, reaguodama, vis dėlto reikia imtis prevencinių veiksmų. Na, sakoma, kad vaikų e, santokos yra vaikų teisų pažeidimas, bet mes nesakome, kad padėsime valstybėms labiau šviesti gyventojus. Ir čia yra atstovavimas beveik visos e, politinės partijos, tai aš noriu paklausti, kada mes užbaigsime šią politinę veidmainystę, kai sudarome mm, bendradarbiavimo sutartį su daugeliu valstybių, kurios buvo minėtos. Kas kartai kai yra nustatomi socialiniai kriterijai, kai siūloma įtraukti socialinius kriterijus ir, pavyzdžiui, uždrausti vaikų santokas, tai mes iškart atsitraukiame ir sakome, ne, tai yra protekcionizmas. Taigi, kada mes baigsime tas vaikų e, kančias, manau, mes turime nustoti vien dalinti rekomendacijas, nors jos ir yra svarbios, jos yra gerai parengtos, tačiau labai svarbu, kad ši rezoliucija, kurią rengėme, taptų teisėkuros tekstu, kuriame būtų numatytos prievolės e, toms valstybėms narėms taip pat e, pertvarkyti savo teisinę bazę ir uždrausti e, vaikų santokas. Jeigu ne, tai mes ir toliau kalbėsime kaip E, veidmainiai, o realybė liks tokia pati. Taigi prisiminkime e, diskusijas, kurios vyko dėl e, Kongo demokratinės respublikos. Mes sakėme, kad mineralai, kurie atvyksta iš, atvežami iš konflikto zonų, būtų kontroliuojami ir mes E, laimėjome balsavimą vos dviejų balsų persvarą, nes e, ta, tas sprendimas gali mums sukelti ekonominį pavojų. Bet aš noriu pasirūpinti, kad noriu, kad e, vaikų santokos ir vaikų teisės netaptų mūsų ekonominių žaidimų dalimi. Bet bet kuriuo atveju ačiū Jums už visą atliktą darbą. Martin and... Dėkoju ponui Martin, Martanui, dabar ponė Basera. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už atliekamą darbą, už Jūsų e, pasišventimą. Na, apgailestauju, man teko praleisti pirmą klausimų dalį. Bet e, reaguodama į tai, ką girdėjau, noriu pasakyti štai ką. E Turime ypatingą Bangladešo atvejį. Mes esame patvirtinę rezoliuciją dėl jo ir manau, kad ten mes galime veiksmingai dirbti. Mes galime prašyti tų šalių, kur yra daug vaikų santokų, imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią nepilnamečių santokoms. Taip pat reikia raginti ir tas valstybės ir patvirtinti teisės aktus. Bangladeše yra uždraustos santokos iki 18 metų, nors tas įstatymas ir nėra iki galo įgyvendinamas. Ten e, labai daug vaikų, 52 procentai yra sutokiami e, iki 18 metų. Bet mes negalime leisti tokioms valstybėms kaip Bangladešas eiti atgal, žengti atgal. Mes ten e, finansuojame Mm, fondą, remiame e, specialų fondą ir mes negalime vis dėlto sauliaisti finansuoti tokių valstybių, kurios e, žengia atgal įgyvendindamos atitinkamus teisės aktus. Ir Bangladešas tikrai neįgyvendina priimtų teisės aktų tinkamai, o tie teisės aktai užtikrintų pažangą. Aš manau, kad e, tas griežtumas, kurį mes pademonstravome, priimdami rezoliuciją skubos tvarka ir prašėme, kad e, Bangladešas panaikintų išimtis, kurios yra numatytos įstatymė, manau, tai yra teigiamas žingsnis. Ir e, kovojant su nepilnamečiu arba prievartinėmis santokomis. Labai svarbu, kad e, valstybės įgyvendintų teisės aktus, kurios patvirtina. Taigi reikia dirbti dviem kryptimis. Viena vertus skatinti, pripažinti demokratinę pažangą, įvardyti pozityvius teisės aktus, kurie yra priimami, tuos teisės aktus, kurie užkerta kelią nepilnamečių santokoms ir neleidžia taikyti išimčių. O antra mūsų darbo kryptis turėtų būti nustatyti sąlygas finansavimui ir pasirūpinti, kad finansavimas būtų skiriamas lytiniam švietimui, e, nepilnamečių neštumų prevencijai. Matome situacijų, kai mergaitės pastoja netyčia ir tada būna priverstos tekėti už vaiko tėvo. Na, e, aš manau, kad Bangladešas yra geras e, pavyzdys ir ten mes vadovaujamės tinkamų požiūrių. Mes suprantame moterų vaikų teisės. E, Bangladešas e, mm, gauna mūsų finansavimą ir manau, kad tai galėtų būti pavyzdys. Ačiū, poniai Becera. Pone Honibol. Ačiū, ačiū Jums visiems už tai, kad atvykote ir kalbate su mumis šią nepaprastai sudėtingą temą. Norėčiau pateikti porą pastabų. Na, klausimų pradžią praleidau, galbūt kai kas iš Jūsų tai minėjo, atsiprašau, jeigu tai praleidau. Na, jeigu mergaitės ištekinamos labai anksti, jos turbūt e, susilaukia daug vaikų. Na, nežinau, ar tikrai egzistuoja tokia sąsaja. E, Visame pasaulyje e, vykdomos kampanijos, kuriomis siekiama mažinti vaikų skaičių. Ir žinoma, čia reikia kalbėti ir apie milžinišką poveikį sveikatai. Ir kai e, sulaukiama daug vaikų, ypač tokiose šalise, kur medicinos priežiūra nėra labai išvystyta, tai yra didelė problema. Kitas dalykas, kuris mane man įstrigo. Jūs kalbėjote apie kultūrą, bet e, čia reikėtų kalbėti ir apie vyrų švietimą, nes e, daug tokių dalykų vyksta todėl, kad e, kultūrinių požiūrių smurtas yra laikomas priimtinų dalykų. Taigi gal reikėtų daugiau dėmesio skirti ir vyrų, ne tik moterų švietimui. Thank you, Mrs. Gonibal. Ačiū, Pone Golimbul, ar būtų dar mm, komitetų narių, kurie norėtų pasisakyti? O dabar norėčiau pasveikinti Mohamed Čardat Hosein e, ambasadorių ir suteikti jums žodį, bet nedaugiau nei tris minutės, prašom. Ačiū mm, už e, galimybę išsakyti keletą pastabų. Turiu tris minutės, taigi pasistengsiu apsiriboti trumpomis pastabomis. Mes džiaugiamės galėdami dalyvauti šiuose jungtinėse klausimuose, kurios surengė Moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas bei žmogaus teisų bakomitetis dėl mm, šio tikrai labai svarbaus uh, klausimo labai aktualaus um, tokiams šalims kaip Bangladešas. Klausėme kalbėjusių. Ir tos nuomonės, kurios išreiškiamos ir išreiškiamos taip pat ir žiniasklaidoje, uh, E, tarsi leidžia suprasti, kad mes siekime skatinti vaikų santokas naujai priimtų įstatymų, bet iš tiesų viskas yra priešingai. Yra siekiama įsteigti komitetus kaimų, miestų, didmešių, taip pat nacionalinių lygmenių, e, kurie užsiimtų vaikų santokų prevenciją ir užkirstų kelią šiam reiškiniui. Vis dėlto, aišku, pasitaiko išimčių. Pavyzdžiui, įsmeigti peilį kažkam į pilvą yra uždrausta visame pasaulyje, bet štai chirurgas yra išimtis. Ir tokias išimtis reikia suprasti. Taigi, kai mes kalbame apie kultūrinius aspektus, apie kai kurių bendruomenių um, požiūrį, turime į tai atsižvelgti ir e, turime suprasti, kad įvairios kartos prisideda prie visuomenės e, vystimosi. Kai aš dar studijavau universitete, e, mano dėstytojas sakė, kad jis studijavo 40 metų anksčiau tame pačiame universitete. Ir jis e, sakė, kad e, kai jis norėdavo pasikalbėti su studentė mergina, jis turėjo kalbėtis per dėstytoją. Jis niekada negalėjo, jam nebuvo leidžiama kalbėtis tiesiogiai, jis turėjo kreiptis į mokytoją, dėstytoją. Mm, dėstytojas linkteldavo merginai studentį ir tada jai būdavo leidžiama atsakyti. Taigi, kai aš studijavau, aš jau galėjau šalia sėdėti savo merginų, kolegių ir netgi laikytis už rankų. Taigi praėjo 40 metų tarp šių skirtingų pavyzdžių. Ir yra iš tikrųjų, yra tokių pavyzdžių ir matome, kad kartos keičiasi ir visuomenė vystosi ir mes dedame tikrai daug pastangų ir matome, kad socialiniai pokyčiai vyksta kartu su ekonominiais pokyčiais. Prieš 80 metų mes buvom kolonija, mūsų pajamos buvo labai žemos. Bet Mes tikrai dabar, kaip nepriklausoma šalis, e, stengiamės siekti vystimosi ir e, vystym, e, vystomės tokia kryptimi, kad, na, kai mes kalbamės su tarptautinėmis organizacijomis, yra pastebima, kad Bangladešui skiriama e, finansinė pagalba dabar yra žymiai mažesnė nei anksčiau, nes mūsų ekonominė padėtis gerokai pagerėjo. Taigi ir kalbant apie vaikų santokas, yra tiesiog išimčių. Ir tos išimtis yra susijusios mm, su finansiniais aspektais, su mūsų šalies gaunama pagalba, mūsų situaciją reikia suprasti. Taigi išimtis turi būti traktuojamos kaip išimtis, ne kaip taisyklės. Taisyklė yra iki 18 metų Bangladeše um, santoka neleidžiama. Tokia yra taisyklė. O įstatymas, kuris priimtas, uh, yra priimtas tam, kad ši nuostata būtų įgyvendinta. Ir tam, sakiau, yra komitetai kaimuose, miestuose, didmešiuose ir nacionaliniu lygmeniu. Ir to dėja žiniasklaida nepasako. Dabar įstatymas yra parengtas tik mūsų oficialiaja kalba, kai jis bus išverstas į anglų kalbą, aš pasirūpinsiu, kad jis pasiektų Europos parlamentą ir Europos komisiją ir visus e, besidominčius. Ačiū ir ačiū už galimybę pasisakyti. <clears throat> Much, ačiū gerbiamam ambasadoriui. Dabar suteiksiu žodį ponui Pancerį. Norėčiau trumpai sureaguoti į tai, ką pasakė ambasadorius. Jis e, kalbėjo apie Bangladešą. Manau, kad jis galėjo tik tai ginti savo šalį. Tačiau norėčiau jūs e, priminti, kad jeigu žmogus e, įremia peilį į kitą žmogų, jis atsiduria kalėjime. Tuo tarpu vaikų santokų atžvilgių, man atrodo, jokių konkrečių santu, sankcijų nėra. Taigi mes raginame Bangladešą panaikinti E, teisės aktą, kurį patvirtinote. Mes norime, kad būtų panaikintos išimtis, kad e, vaikų e, santokos, net jeigu jūs jas įvardinate kaip išimtis, būtų kaip reiškinys sunaikintas. Dabar E, norėčiau užduoti klausimą išorės santykių tarnybai. Visai neseniai buvo patvirtintos gairės dėl vilkų teisių. Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jos yra daugiau aprašomojo, o ne privalomojo pobūdžio. Pavyzdžiui, dėstomojoje gairių dalyje nekalbama apie e, vaikų santokas. Norėčiau sužinoti, kaip e, išorės santykių tarnyba sprendžia vaikų santokos problemą ir kaip yra įgyvendinamas ES žmogaus teisų veiksmų plano 14 punktas. Aš e, suprantu, kad jūs taip pat sureaguosite į tai, ką pasakė ponas Marten dėl sąlygų kelimo. E, sudarant e, dvišalius e, santykius, kad į susitarimus su trečiosiomis šalimis būtų įrašyta nuostata dėl žmogaus teisių. Giacomin, do you answer the question? No? No? Merci. Sur, sur la question de la, la conditionnalité, ce que je peux dire, c'est. Ačiū. Euh, dėl klausimo apie sąlygas. Na, mes dirbame su šiuo klausimu, bendradarbiaudami su komisijos atitinkamomis tarnybomis, kurios yra kompetentingos ir žinote, kad mes dabar dirbame ir su SPG plus klausimu. Tai yra būtent tas klausimas, kurį nagrinėjame dabar. Yeah. <clears throat> Uh, like... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį visiems kalbėtojams dvi, tris minutės, kad jie sureaguotų į tai, kas buvo pasakyta. Prašome. Visiems e, po dvi ar tris minutės e, apibendrinančioms pastaboms. Ačiū. Na, apibendrinant, norėčiau padėkoti visiems už išsakytas pastabas, ačiū už jūsų dėmesį. Ir aš turiu pastabų dėl to, ką gali padaryti Europos parlamentas, kas mums būtų labai svarbu. E, tai jei būtų nuolat keliamas vaikų santokų ir kitų žalingų praktikų klausimas įvairiose diskusijose, diskusijose, kurias vykdo ES su kitomis šalimis. E, reikia tarptautinių pastangų, reikia aktyvių veiksmų. Ir mes matome šalise, kur dirbame, kad kai yra politinė valia, politinis įsipareigojimas, e, tai iš tikrųjų tikrųjų padeda keisti situaciją. Ačiū, panas Marvek. Ačiū už tai, kad pakvietėte, ačiū už tikrai įdomią diskusiją. Aš aiškiai matau, kad um, daug dėmesio skiriama išorės santykiams. Tai yra tikrai labai svarbu. Mm, man um, svarbu tai, kas vyksta Švedijoje. Ir svarbu prisiminti, kad ir Švedijoje, ir kitose ES valstybėse narėse taip pat e, turi būti mm, sprendžiama ši problema. Turime galvoti apie prieglopščio prašytojus atvykstančius į mūsų šalis. Ir mm, bijau, kad ši problema dažnai yra e, pamirštama. Ir iš teisinės perspektyvos svarbu taip pat, kad vaikų santoka niekada neturi būti toleruojama. Ir manau, kad praeitie esame matę tokių dvigubų standartų. Ir Švedijoje, ir kitose valstybėse narėse mes elgiamės su e, vaikais, kurie sutokiami kitose šalise ir pas mus atvyksta, elgiamės su jais kitaip nei su vaikų santokomis mūsų šalise. Uh, Na ir dar svarbu akcentuoti tai, kad vaikai patys turėtų būti išklausyti. Ir Švedijoje yra tikrai nemažai tokių atvejų, kai m, mm, pasisako, pavyzdžiui, sutoktinis vyresnis už mergaitę, kai kalba su migracijos tarnybomis, bet mergaitiai žodis nesuteikiamas. Uh, E, bet iš tikrųjų svarbu kalbėti su vaiku ir svarbu, kad vaikas jaustųsi tokioje situacijoje saugiai, kad nebūtų įbaiminta mergaitė, jos vyres, įbauginta vyresnio e, sutoktinio, kad ji turėtų galimybę pasisakyti. Aš manau, kad e, tikrai reikia teisinių požiūrį kovoti su šia praktika. Galbūt taip net išimtiniais atvejais turime užtikrinti, kad vaikai būtų vyresni nei 15 metų. Bet iš tikrųjų ir ES viduje svarbi diskusija šio klausimu. Ačiū, ponas David. Thank you very much. Uh, I... Ačiū. Ačiū. Aš sureaguosiu į kai kurios klausimus, kuriuos iškėlėte. Uh, Na, visų pirma, džiaugiuosi, kad jūs e, pakalbėjote apie kultūrą ir vyrų švietimą. Aš jau minėjau e, vyrų e, švietimą. Ir čia norėčiau pasakyti štai ką. Ir moterų lytinių organų žalojimo atveju. Yra, pavyzdžiui, sakoma, kad moteris e, yra apipjaustomos, nes bijo, kad vyrai jų neves kitaip. Vyrai pasako, mums tai nerūpi. Tada klausėme moterų, e, jos sako, kad mes norime e, susirasti vyrą, dėl to sutinkame būti apjastos. Ir iš tikrųjų tokio tipo pokalbiai daugelio kultūrų yra tabu. Ir iš tikrųjų e, šį, su šiuo dalyku reikia dirbti ir vyrai yra vieni svarbiausių partnerių mūsų šiame procese. Kitas dalykas. Buvo atliktos, atlikti tyrimai įvairiose srityse ir anksčiau būdavo manoma, kad dėl trumpos gyvenimo trukmės moteris turėtų anksčiau pradėti gimdyti vaikus. Ir žinoma, socialinės saugumo nebuvo tais laikais. Tačiau dabar viskas keičiasi ir tie pokyčiai e, daro teigiamą poveikį siekiant mažinti vaikų santokas. Tačiau noriu jūs m, mm, įspėti. Na, me, ir labai rizikinga yra remtis nacionaliniais ir regioniniais vidurkiais. Dėl švietimo ir prieigos prie kontraceptikų miestuose situacija yra vienokia, bet kaimuose yra taip, kad mes žengėme vieną žingsnį pirmin ir du atgal. Todėl turime labai atidžiai stebėti ir tas aplinkybės. E, trečia, aš, aš džiaugiuosi dėl to, kad buvo iškeltas E, politikos klausimas, ne tik priekybos e, kontekste. E, politizavimas vyksta ir kalbant apie vaikų santokas vietoje. Man, aš turiu galimybių dirbti ne tik tokiuose pastuose, kaip čia ir to, kalbėti tokiuose forumuose kaip čia. Aš daug lankausi ir vietose, kaimo vietovėse ir, pavyzdžiui, kal, kalbamės apie tai, kaip yra registruojamos santokos kaimeliuose. Ir vienas iš kaimelio vyresniųjų man sakė, kad na, mes nebesikreipiame į oficialius pareigūnus ir neberegistruojame santokų, nes meras pradėjo prašyti porų viešai pasibučiuoti, kai registruojama e, santoka. Ir tas kaimo vyresnysis man pasakė, kad toks dalykas yra visiškai svetimas mūsų kultūrai. Todėl yra dabar nuspręsta nebevykti į savivaldybės registruoti santokų, nes vėliau jaunuoliai jaučia, viršia, verčiami bučiuotis e, viešoje vietoje. Taigi vietos kontekstas yra labai svarbus ir tie, tos atrodo nesvarbios kliūtis tampa labai svarbios vietos kontekste. Ir dar viena pastaba dėl politizavimo. Turime e, vieną šalį, kur aukštasis, aukščiausias teismas nusprendė, kad vaikų santokos prieštarauja konstitucijai. Vyriausybė nusprendė kreiptis į dar aukštesnį teismą ir apskusti šį sprendimą. Aš paklausiau ministro Mm, viceministro, kodėl buvo apskustas tas sprendimas. Man paaiškino, kad mes apskundėme tą sprendimą todėl, kad norime gauti autoritentingesnį, aukštesnio teismo sprendimą. Tokia yra oficiali pozicija. Tačiau iš tikrųjų žmonės mums paaiškino, kad sprendimas buvo e, apskustas todėl, kad daugiausia vaikų santokų yra tarp asmenų, kurie priklauso prezidento e, genčiai E, taigi taip siekiama susikrauti politinį kapitalą ir vaikai tiesiog yra aukojami siekiant tokių tikslų. Taip pat džiaugiuosi, kad buvo iškeltas Bangladešo klausimas. Noriu labai aiškiai pasakyti, Bangladešas prisijungė prie vaikų teisų komiteto praėjusiais metais, pas mus apsilankė aukšto lygio delegacija ir įvyko konstruktyvus dialogas ir noriu pasveikinti Bangladešą, smarkiai pasistumėjus įgyvenint daugelį konvencijoje įtvirtintų nuostatų. Ir nepaisant uh, gamtinių stichinių nelaimių, kitų problemų. Mes e, keliame vaikų e, santokų klausimą e, tai šaliai ir mes ir toliau stebėsime padėti Bangladeše. Ir dar dvi paskutinės pastabos. Buvo iškeltas klausimas, ką reikėtų daryti instituciniu lygiu. Aš čia norėčiau pakalbėti apie man labai artimą dalyką. Ir lapkričio mėnesį šio parlamento nariai apie tai kalbėjo. Taigi, ar Europos Sąjunga svarstys ratifikuoti vaiko teisų konvenciją, kaip ratifikavo žmonių su negale konvenciją. Ir mes tikrai norėtume toliau diskutuoti šio klausimu. O dėl institucijų, regioninių organizacijų e, vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Labai atvirai Jums pasakysiu. Aš daug e, bendrauju su Afrikos Sąjunga ir Junktinėmis tautomis. Ir viena iš priežasčių, kodėl mes politinių požiūrių darome pažangą Afrikos žemynė, yra dėl to, kad Afrikos Sąjunga laikosi labai aiškios pozicijos dėl vaikų santokų. E, yra vykdoma kampanija, pat, kuri patvirtinta pačiu aukščiausių generalinės asamblėjos lygių. Taigi iš esmės tas sprendimas atveria tas duris, kurios anksčiau buvo uždarytos. Ir aš žinau, kol kiek paramos e, teikia ES Afrikos sąjungai ir ekspertams. Ir tai tikrai sustiprina argumentus. Jūs žinote, kokie argumentai pateikiami, na, kai kas sako, na, europiečiai mums bando primesti savo ideologiją, savo idėjas. Tačiau, kai e, tokios idėjos išeina iš regionių ligmens, tai e, nebėra linkstama taip spontaniškai atmesti argumentų. Toliau, jeigu nežinau, ar teisingai e, išgirdote ir supratote mano kolegę ponę Turė, ji sakė, kad didėjant gyventojų skaičiui 2050 metais, turint galvoje tą nedidelę pažangą, kurią darome, turbūt negalėsime to pavadinti pažangą. Taigi po 33 metų po 12 tūkstančių ir 45 dienų galėsime šioje, toje pačioje salėje surenkti e, tokią pačią komisiją. Na, žmonės bus kiti, bus kirti, kiti vertėjai, bet e, padarysime tokias pačias išvadas, kad ne, nepadarėme tiek pažangos, kiek norėjome. Ir aš savo komitete kolegoms E, e, ir kitiems dažnai sakau, kad neturėtume skaičiuoti savo dienų, turėtume vertinti savo pastangas. Ir pastangas reikia ne padvigubinti, bet patrigubinti. Aš tikrai norėčiau, kad Afrika būtų vaikams tinkama gyventi e, vieta. Thank you. Thank you. And now Mrs. Lakshmi Sundaram, please. Ačiū dabar ponė Lakšmi Sundaran. Thank you. Um, I thought I'd, I'd... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti į kai kuriuos dalykus, e, kurie buvo pas, e, išsakyti, atsižvelgianti tai, ką pasakė mano kolegos. Buvo e, klausimą apie tai, ar merginos, kurios anksti išteka, turi daugiau vaikų. Įsivaizduokite merginą, kuri yra ištekinama. Paprastai tokiai mergaitiai yra daromas spaudimas įrodyti, kad ji gali greitai susilaukti vaikų. Ir taip iš tiesų tokios mergaitės turi daugiau vaikų. Aš neturiu statistinių duomenų, bet man atrodo, kad 90 procentų e, mergaičių, kurios yra ištekinamos besivystančiose šalyse, e, pastoja. Taigi, man atrodo, kad labai svarbu e, spręsti lytinio švietimo ir mergaičių e, teisų klausimą. Buvo kalbama apie tai, kad reikia keisti socialinės normas, dirbti su vyrais. Norėčiau pabrėžti, kad e, pilietinė visuomenė vaidina labai svarbu vaidmenį, kovojant su uh, E, vaikų santokomis. Esu globalaus tinklo atstovė, tad nenustebins, kad aš apie tai ir kalbu. Tačiau mm, kai kurios bendruomenės, e, sakykime, darbo grupės, su kuriomis mes dirbame, e, jos Merginos priklausančios toms darbo grupėms paprastai yra buvusios nuotakos, todėl joms yra puikiai pažįstamas e, kontekstas, e, kokiuose, sakykime, bendruomenėse vaikų santokos yra sudaromos. Tačiau paprastai pilietinės visuomenės e, yra pamirštamos, kai mes kalbame apie reagavimą į šią problemą. Tiesiog e, gal reikėtų daugiau pagalvoti apie tai, kaip būtų galima paremti tokias, e, sakykime, suburtas mažas e, grupės, kurias sudaro vienas, du, trys žmonės dirbantis bendruomenėje. Jiems reikalingas pripažinimas kad jų darbas yra svarbus, taip pat reikalinga ir finansinė parama. Uh, Labai svarbu, kad, sakykime, būtų suburti ir vyrai, kur būtų kalbama apie tai, ką reiškia vyriškumas, e, kas jiems reiškia, ar jie nori e, tuoktis su vaikais ir ko jie patys nori gyvenime. Pavyzdžiui, būtų galima įtraukti visą bendruomenę ir organizuoti diskusijas apie tai, e, kokį poveikį vaikų santokos turi mergaitėms ir bendruomenėms. Dabar matau, kad sakykime, tūkstančiai bendruomenių priema sprendimus e, užkirsti kelią vaikų santokoms. Taigi tokios e, struktūros e, gali turėti tikrai labai didelį poveikį, sprendžiant tokį struktūrizuotą problemą kurios negalėsime, sakykime, spręsti vien tik įtraukiant ekspertus ar vyriausybinės organizacijas. Dėkoju. Dabar žodis Markui Džekominiai. Ačiū. Baigdamas tiesiog noriu pasakyti, kad e, vaikų santokos, priverstinės santokos e, mūsų vertinimu yra sunkus e, žmogaus teisų, moterų teisų pažeidimas, tai yra smurtas prieš moteris ir būtina mums pasitelkti visas pastangas ir nutraukti šį reiškinį ir kartu su partneriais, trečiosiomis šalimis mes nuolat uh, diskutuojame. Mm, kova su šiuo reiškiniu yra mūsų strategijos prioritetas. Taip pat buvo pabrėžta ir aš galiu pasakyti, kad būtina didinti samoningumą ir būtina skatinti lyčių lygybę ir apie tai kalbėti ir su mergaitėmis, ir su berniukais. Mes turime parengti būsimą kartą E, kad šie reiškiniai kaip galima greičiau išnyktų. Like to... Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems e, svečiams ir parlamento nariams e, už šiandien, dalyvavimą šiandienos klausimuose. Gavome labai vertingos informacijos, kuri padės mums teikiant pasiūlymus dėl iniciatyvų, dėl priemonių tiek e, kalbant apie ES išorės santykius, tiek kalbant apie pačią ES. Ponas Pensieri, trumpai norėčiau padėkoti ir aš mūsų svečiams. E, galime šiuos klausimus apibendrinti štai kaip. Vaikų santokos egzistuoja todėl, kad suaugę galvoja turintis teisę primesti santoką vaikams – E, suaugę asmenys. E, mes esame Europos parlamente. Europos parlamentas yra sudarytas iš suaugusių žmonių. Ir būtent mums yra suteikta teisė patvirtinti teisės aktus, kurie leistų apsaugoti vaikus, kurie leistų įgalinti mergaitės priimti sprendimus ir būti atsakingomis už savo gyvenimus. Būtent dėl šios priežasties mes ir organizavimo šiandienos klausimus. Mm, stengsimės, kad vaikų santokų reiškinys mm, būtų eliminuotas. Ir tikėkime, kad mūsų bendromis pastangomis tikrai nebus taip, kaip buvo sakyta, kad po kelių metų vėl kalbėsime šiuo pačiu klausimu. Ačiū visiems. Dear colleagues, uh, uh, now I invite gerbiami kolegos, paprašyčiau dabar FEM komiteto narių persikelti į 6Q2 salę Jan pastate.